So, meine sehr verehrten Damen und Herren Kollegen. Ponios ir ponai, kolegos. Norėčiau, kad pradėtume darbą pagal darbo tvarkę. Paskutinis, pradedame paskutinį šių metų mūsų komiteto posėdį ir norėčiau pakomentuoti darbo tvarkę. Visų pirma, dėl 29 dabartės punkto pona Karimo pranešimo jis atidedamas 35. Kiti klausimai. E, čia numatyta įtraukti nemažai klausimų. Visų pirma, ataskaita apie dabar vykstančias dėrybas dėl audito tarp tarybos komisijos ir mūsų tą aptarsime šiandien po pietų toliau e, keitimasis nuomonėmis dėl personalo reglamento, dėl pasiūlymo adap, e, adaptuoti atlyginimus. Tas klausimas pažiūrės pas mus koordinatorių posėdėje, o paskui komitete. Toliau teisinis pagrindas inovatyvioms inicia, inovatyviems vaistams ir susijusioms iniciatyvams siūloma keisti teisinį pagrindą, apie tai kalbėsime antradienį. Tokie būtų darbotvarkės pakeitimai, kuriuos jums pristatau. Ar kas nors turi kokių nors pastabų? Jei ne, darbotvarkė laikome patvirtinta su mano pristatytais pakeitimais. Pirmininko pranešimai, neturiu pranešimų. Ir periname prie kito darbotvarkės punkto įvykusių posėdžių protokolų tvirtinimas. 25-26 lapkričio mėnesio posėdžio protokolas jums išdalintas. Jei niekas nepareikš akių pastabų iki šio posėdžio pabaigos, tuomet laikysime tos protokolus patvirtintais. Ir toliau ketvirtasis darbo tarkės punktas dėl Europos pridėtinės vertės susijusios su pasiūlymu pripažinti viešuosius dokumentus. Atsakingas už jį yra ponas Repkainė, ponas Jordan. Ačiū pirmininkė už man, galimybę man pasisakyti. Kaip žinote, aš atstovauju poveikio vertinimo ir Europos pridėtinės vertės skyrių uh, jį įkūrė parlamento biuras, bet šią, ši idėja jį įkurti atėjo iš jūri komiteto, rengiant Niblę pranešimą. Ir biuro sprendimas, kuriame, kuriuo įkurtas mūsų direktoratas, numato, kad mūsų e, užduotis yra įvertinti kiekybiškai ir kokybiškai Europos parlamento iniciatyvas. Mes ypač akcentuojame e, rengdami poveikio vertinimo analizės sritise, kuriuose jūsų komitetas teikia pranešimus, taip pat analizuojame, kiek, analizuojame, kiek kainuotų Europos nebuvimas. Ir taip pat rengiame apžvalgų tarptautinės teisės srityje, kuomet jūsų komitetas domėjosi, kiek kainuotų E, jeigu nebūtų Europos teisės aktų šioje srityje, tai buvo susijęs su siūlymais kodifikuoti kai kurias sritis. Ir čia kalbame apie pono Rapkai e, pasiūlymą dėl teisės akto skirto viešųjų dokumentų pripažinimui. Nežiūrinti tai, e, šis atvejs susijęs su šiuo konkretaus aspekto nagrinėjimu, tai yra kiek, taip, kiek e, mums kainuotų situacija, jeigu Europos teisės akto nebūtų šioje srityje. Žinau, kad dėl, kalbant apie pono Rapkai pranešimą, rytoj balsuosite dėl aštuntojo pakeitimo jo pranešimui. Norėčiau uh, jų, parašyti jūsų, kad išklausytumėte mūsų išsakytos apžvalgos e, pristatymą ir e, toje apžvalgoje e, daroma išvada, kad būtų galima sutaupyti apie 140 milijonų eurų per metus, jeigu šis teisės aktas būtų parengtas. Žinoma, tai gali, būti, pas, tai gali pasirodyti nedidelė suma, Tačiau iš tikrųjų tai būtų mokesčių mokėtojų lėšos. Ir pirmininkė, jums prita... sutikus norėčiau suteikti žodį GHK įmonės atstoviai, kuri parengė kur buvo parengta ta apžvalga ir pristatyti apžvalgos išvadas. Ačiū, aš esu Emily Barbeni iš e, vienos iš konsultacinių įmonių, kuri ką tik buvo pristatyta, mes rengėme šią apžvalgą dėl to, kiek kainuotų e, situacija be Europos teisės aktų viešųjų dokumentų pripažinimo srityje. Mes nagrinėjome daugiau nei 20 viešųjų dokumentų, kurie išvardinti pono Rapkai pranešime ir nagrinėjome uh, E, su kokiais kaštais susiję, susiję tie viešieji dokumentai. Mes sakėme trijų pakopų metodologiją. Visų pirma, surinkome dabar prieinamus duomenis e, apie šių viešųjų dokumentų pripažinimą, taip pat įvertinome aprepti, analizuodami problemas ir kur daugiausia problemų iškyla, taip pat e, kokios konkrečias problemas kelia konkretus viešieji dokumentai. Mes norėjome visų pirma suskirstyti viešuosius dokumentus į kategorijas, tuos, kuriuos nagrinėjome. Nagrinėjome septynes kategorijas viešųjų dokumentų ir juos suskirstėme, tos 25 dokumentus suskirstėme. Dokumentai skirti e, asmenims, e, dokumen, šeimų dokumentai, e, apmokestinimo dokumentai, socialinės socialinių teisų dokumentai, įmonių dokumentai. Suskirstę juos į kategorijas, e, identifikavome, kokioms interesų grupėms būtų aktualūs taisyklių pakeitimai šioje srityje kiekvienoje valstybėje narėje ir taip įvertinome, galėjome įvertinti galimų problemų mastą. Mes e, kiekvieną viešąjį dokumentą nagrinėjome ir e, domėdamasis su kokiais kitais dokumentais jis susijęs, pavyzdžiui, tėvystės klausimų, kokie viešieji dokumentai yra susiję, tai būtų gimimo liudijimai, e, santokos liudijimas, taip pat kartais įvaikinimo e, dokumentai. Dėl e, to, kad mums e, apžvalgai parengti buvo skirtas trumpas laikas, mes, bandė, mes domėjomės ribotų kiekių e, viešųjų dokumentų ir tie visi mūsų nagrinėti dokumentai kelia tas pačias pripažinimo problemas arba e, iškyla problemų su, dėl autentikuoto vertimo raštu, kuomet yra reikalavimas pateikti e, notaro patvirtintą dokumento kopiją, taip pat būtinybę, e, tame, kad reikalavimą, kad tas dokumentas būtų su apostilės atspaudu. Iškylančių problemų mastas labai skiriasi kiekvieno e, kito dokumento atveju, tai susijęs su tuo, kiek, kokiam kiekiu piliečių ir įmonių tai aktualu. Paskui uh, sudarėme trumpą sąrašą tų dokumentų, kuriuos išnagrinėjome ir su, bandėme sukurti hipotetinius scenarius, atvejus e, sus, apimančius tuos dokumentus. Tai buvo mūsų antroji užduotis, kuomet mes bandėme e, įvertinti, kiek kainuoja su pripažinimu, dokumentų pripažinimu susijusios problemos. Visų pirma, vertinome, kiek tai kainuoja verslo uh, E, veiklai, verslo įmonių veiklai, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms, kuriams tai aktualu tarp valstybiniais atvejais. Nagrinėjame administracinius ir teisinius kaštus susijusius su dokumentų pripažinimu, bei taip pat įvertinome emocinius, psichologinius problemos aspektus, taip pat tiesioginius kaštus susijusius su dokumentų pripažinimu. Ir šiame darbe mes e, taikėme standartinį kaštų apskaičiavimo modelį, rėmėmės prieinamais duomenimis ir protingai pagristomis prielaidomis. E, atlikdami šią užduotį mes pasitelkėme komisijos pateikto poveikio vertinimo rezultatus, paskelbtus 2013 m. pavasarį. Nagrinėjome įvairias prielaidas ir Pavyzdžiui, vertinant vertimo raštu išlaidas, mes apie tai, tarkim, apie šį klausimą detaliaus kalbame savo pranešime, savo apžvalgoje. Pristatysiu hipotetinius scenarius, kokios problemos galėtų iš, iškilti, e, kalbant apie šios dokumentus pavyzdžiui, problemos susijusios su e, teistumo e, buvimo ar nebuvimo e, dokumentu. Pavyzdžiui, Francesco, jei Francesco Italas E, nori dirbti Belgijos ministerijoje, jam, jis bus aprašytas pateikti e, pažymą apie savo teistumą. Jeigu, tarkime, jis dešimtį metų dirba prieš tai Romoje ir tris metus Hagoje, jis turės pristatyti pažymą apie teistumą iš abiejų šalių. Tai reikštų, kad jam tai sukeltų papildomų išlaidų, tai yra išversti tuos dokumentus ir užtikrinti, kad jie būtų autentikuoti, patvirtinti notaro. Toliau, akademiniai laipsniai, nebejoju, kad tai puikiai žinomas atvejs. Airis nori studijuoti e, magistro ir siekti magistro laipsnio Belgijoje. Jis privalės pateikti įrodymus apie savo dokumentus, įrodančius jo akademinės e, kvalifikacijas iš Airijos. Ir manoma, kad jam teikinuotų nuo 50 iki 150 eurų. Todėl, siekiant įvertinti, kiek kainuotų Europos teisės aktų nebuvimas šioje srityje, mes bandėme sutelkti dėmesį į dokumentus, kurių e, poveikis yra labiausiai juntamas pasai, tapatybės kortelės, gimimo liudymai, mirties liudymai, pažymos apie teistumą, civilinės partnerystės liudymai, e, mokesčių deklaracijos, akademinės ir profesinės kvalifikacijas, liudijantis dokumentai, taip pat dokumentai susijusia su įmonių e, registravimu. Lygindami Kitai, atlikdami savo apžvalgą, mes e, taikėme kitokį požiūrį nei komisijos e, apžvalgoje. Komisijoje e, nagrinėjami atskiri for, konkretus formalumai, pavyzdžiui, kiek kainuoja apostilės atspaudo uždėjimas, kiek kainuoja vertimai raštu ir kiekvienu konkrečiu atveju pateikti prieinami duomenys ir susijusios numanomos procedūros mes pasitelkėme savo um, parengtus hipotetinius scenarius ir remdamis jais apskaičiavome galima um, e, kaš, galimus kaštus už vienetą, nagrinėdami kiekvieną dokument, kiekvieno dokumento atvejį. Pavyzdžiui, autentikuoti vertimai, kiek tai kainuoja Taip pat tas faktas, kad kai kuriuose valstybėse vertimas raštu kur konkrečiose valstybėse narėse, pavyzdžiui, e, Airijos ir, ir, ir Jungtinės karalystės atveju vertimo nereiktų, nes ten yra ta pati valstybinė kalba. Mes taip pat domėjomės atvejais, kuomet nebūtų reikalaujama um, užtikrinti apostilės anspaudą e, dokumente. E, apskaičiavome susijusius tiesioginius kaštus ir mūsų paskaičiavimais tai yra 358 milijonai eurų. Tai yra maksimali suma. Komisijos skaičiavimais e, tai kainuotų nuo 2 iki 300 milijonų eurų, bet tai yra e, bendro pobūdžio paskaičiavimai. Mes neišnagrinėjame visų e, susijusių dokumentų, visų galimų dokumentų nei, neįvertinome e, emocinių kaštų, psichinių kaštų, taip pat kiek tai kainuotų mažoms ir vidutinėms įmonėms, jeigu jos e, dėl tam tikrų kliučių negalėtų pasinaudoti judėjimo laisvę dėl problemų susijusių su šiais dokumentais. Tačiau Manome, kad šių ekonominių kaštų įvertinimas yra susijęs ir su kitais aspektais, pavyzdžiui, kultūriniais skirtumais, kainų skirtumais, atstumu ir visus šios aspektus taip pat reikia atsižvelgti. Tai e, teisės akto nauda šioje srityje yra akivaizdi. Tai padėtų e, sumažinti dabar egzistuojančias išlaidas su užtikrintumėm, um, sutaupytume laiko, nebereikėtų švaistyti laiko dokumentų vertimams, taip pat uh, nebebūtų diskriminacijos um, es piliečio atžvilgių jiems judant, jiems judant iš vienos šalies į kitą. Esu pasiruošęs atsakyti jūsų klausimus, ačiū uždėmesi. Vielen herzlichen Dank. Gibt es Wortmeldungen? Ačiū labai. Ar bus komentarų ar klausimų pranešėjas, prašau. Ačiū, kalbėsiu trumpai. Visų pirma, norėčiau Jums labai padėkoti už tai, kad įdėjote tiek daug pastangų į savo darbą. Taip, suprantu, kad tai yra Jūsų darbas ir tai Jums privaloma tarsi atlikti, tačiau atsižvelgiant visą tą laiką, e, kurio Jums iš ties trūko atliekant šią uždėtį, džiugu, kad Jūs nepasidavėte ir bet kuriuo atveju stengiatės iš visų jėgų. Ir Iš ties, jūs tik patvirtinate tai, ką aš jau aptariau ir savo pranešimo projekte. Ir labai džiugu, kad jūs taip pat panalizavote ir kitus požiūrio taškus. Ir vis dėlto priejote to paties rezultato. Tad panašu, kad e, mes visi einame teisingų kelių Vienintelis galbūt neigiamas dalykas yra toks, kad laiko e, iš ties nebuvo labai daug. Ir taip pat norėčiau pasakyti štai ką. Mūsų komiteto nariai, kurie E, norėjo pakankamai daug dėmesio skirti šiam klausimui, dėje e, negalėjo dalyvauti, kai buvo pristatyta ši informacija, dėje nelabai ką galime su tuo padaryti ir bet kuriuo atveju, e, jeigu bus būtinybė keisti tam tikrus dalykus, manau, tai galėsime padaryti prieš pat plenarinę sesiją. Taip pat uh, manau, reikia nepamiršti ir to, kad galime susidurti su tam tikrais sunkumais, kalbant apie e, e, tarybos nuomonę. Tad galbūt reikėtų šiek tiek e, pabandyti tarsi priversti juos daugiau dėmesio skirti šiam klausimui. Ir galbūt būtų galima paspartinti reikalus ir pradėti darbus dar iki šios parlamento kadencijos darbo pabaigos. Tačiau, kaip jau minėjau, taip, iš vienos pusės mes galime atlikti tam tikrus vertinimus ir ten ar kalbėti apie 358 milijonus, ar 360 ar 356 milijonus, tie skaičiai galbūt šiuo atveju nėra tokie svarbus. Tačiau šiuo atveju reikėtų koncentruotis ne į tokias smulkmenas. Tačiau taip, tai tikrai yra tam tikra grasantis e, priemonė ir e, jūs teisingai sakote, jog reikėtų kalbėti ne tik apie lėšų taupimą, tačiau ir apie e, tam tikrą supaprastinimą, nes ta pridėtinė vertė ir galėtų būti tas supaprastinimas, visos sistemos supaprastinimas. Čia svarbu ne tik tie finansiniai aspektai. Ir žinoma, be abejo, jeigu jau kažką keisti, reikia koncentruotis į išlaidų mažinimą, o ne į jų didinimą. Aš e, tik labai trumpai peržiūrėjau jūsų pateiktą informaciją, tačiau panašu, kad e, tikrai ji labai pagrista, viskas buvo labai aišku. Ir kaip jau minėjau, greičiausiai galėsime atlikti keletą e, pakeitimų prieš plenarinę sesiją, tai, tačiau prieš šitos balsavimą vargu ar pavyks tai padaryti. E, Ačiū. Norėčiau padėkoti Jums abiems už pastabas, už pasisakymus. Ir dabar judėkime prie kito klausimo. Europos konvencija dėl sąlyginę prieigą grindžiamų paslaugų ir sąlyginės prieigos paslaugų teisinės apsaugos. Visų pirma, suteiksiu žodį e, teisės skyriui, nes tai yra susijęs su teisingumo teismo sprendimu ir norėčiau išgirsti, kokias yra pasiekmes. Tad e, žodis teisės skyriui. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau visų pirma pri, priminti teisinę situaciją ir apie kokią teismo nutartį kalbame. Konkrečiai kalbame 98 e, metais patvirtintą 94 direktyvą dėl galimybės naudotis teisinėmis paslaug, teisinėmis paslaugomis ir valstybių narių požiūrio suderinimo, kovojant su piratavimu. Tai e, suteikia e, galimybių e, neteisėtai naudotis e, saugomais autoriniais kūriniais. Ir taryboje taip pat noriu priminti, kad galioja konvencija šiuo klausimu Europoje. Joje kalbame apie m, mm, tą patį turinį, kuris e, aptariamas direktyvoje. Ir Taip pat e, aktualu, kiek valstybių narių yra prisijungę prie šios konvencijos. Komisija pasiūlė tarybai priimti sprendimą dėl ES prisijungimo prie šios konvencijos ir kon tarybai taip pat e, pasiūlyta e, tokį sprendimą priimti. Taigi, 2010-aisiais tarybai buvo pristatyti du pasiūlymai pagal 218 ES sutarties veikimo straipsnį. Ten siūloma pasirinkti juo e, kaip pagrindinių straipsnių 207 straipsnių siūloma remtis, nes ten kalbama apie ES bendrąją prekybos politiką. Taigi, šie du e, pasiūlymai dėl sprendimo buvo paremti mano minėtais straipsniais taryba, žinoma, gali nuspręsti pati savarankiškai e, prisijungti prie konvencijos ir prie jos sudarimo. Ir čia būtų galima tis, e, 218 straipsnių. Ir e, konvencijos sudarim, tas E, prisijungimas e, dėl konvencijos, dėl šio sprendimo parlamentas turėtų balsuoti, turėtų jam pritarti. Tačiau tuo tarpu taryba pakeitė komisijos pateiktus pasiūlymus ir įrašė trečiąjį teisinį pagrindą, rėmėsi ES sutarties 114 straipsnių, kur kalbama apie vidaus rinkos veikimą ES. Ir po šių pakeitimų komisija nusprendė kreiptis į Teisingumo teismą, reikalaudama, kad būtų anuliuotas tarybos priimtas sprendimas dėl e, konvencijos e, pasirašymo, nes taryba tokį sprendimą priėmė. Ir parlamentas palaikė e, komisijos E, paraišką. Komisija mano, kad tarybos sprendimas pasirašyti konvenciją yra neteisėtas dėl poros priežasčių. Visų pirma, dėl to, kad ji e, įrašė papildomą teisinį pagrindą 114 straipsnį, tai yra klaidingas teisinis pagrindas, nes anot komisijos ir anot parlamento. Ten kalbama ten kalbama, sprendime, tame pasiūlyme kalbama tik apie prekybos politiką ir pakanka remtis e, anksčiau minėtais komisijos pasiūlytais straipsniais kaip teisinių pagrindų. Ir komisija taip pat mano, kad taryba pažydė išskirtines bendrijos kompetencijas prekybos politikos srityje, nes minėta konvencija apima valstybių narių ir Europos bendrijos kompetencijas. Ir Teisingumo teismas savo sprendimą paskelbė 2013 rūpiučio mėnesį ir komentavo tik vieną aspektą, palaikė e, komisiją ir parlamentą ir teismo nuomonė 114 straipsnis negali būti e, vertingų teisinių, primtinų teisinių pagrindų. Ir e, patvirtino, kad e, aptariamas klausimas susijęs tik prekybos politika, o ne su vidaus rinka e, konvencijos, mūsų aptariamos konvencijos tikslas užtikrinti minimalų paslaugų lygį visoje Europoje E, ir taip užtikrinti 1994 metų direktyvos įgyvendinimą. Sprendimas, e, kurio pagrindu taryba galėtų pasirašyti šį sprendimą, e, reikštų, kad būtų galima naudotis saliginę prieigą grindžiamomis paslaugomis ir valstybės narės, kurios tampa konvencijos narėmis ir šalimis, turėtų turėtų sudaryti dar papildomas tarptautinius susitarimus. Ir nežiūrinti tai, kad sprendimas, teismo sprendimas e, nekalba apie tarybos sprendimą pasirašyti, nes komisija apskundė tik e, E, tą pasirinktą teisinį pagrindą, galima daryti e, išvadą, kad taryba negalėjo pasinaudoti tokia jai palankia pozicija, remdamas 114 straipsnių ir sudaryti konvenciją, jis pasirašyti konvenciją su Europos parlamento pritarimu. Teismas anuliavo sprendimą ir ES kompetencijos e, šioje srityje nebuvo, e, paliktos nebuvo aptariamos. Tačiau kol, kol įsigalios naujas sprendimas, e, taryba, taryba turi šešis mėnesius, pas kurios turi būti parengtas naujas sprendimas šio klausimu. Gut, also wenn ich das richtig verstanden habe, kriegen wir das irgendwann vorgelegt, um darüber abzustimmen. Ačiū labai. Jeigu teisingai supratau, ketinate atsiųsti mums e, tą informaciją, taip? Ar turite kažkokių klausimų ar komentarų? Jeigu ne, labai džiugu, ačiū teisės skyriui už šiuos paaiškinimus. Ponas Viska dar netvyko, jis turėjo pristatyti šeštąjį punktą. Jeigu neprieštarausite, perėsime tiesiai prie septintojo. Kągi, dėkoju. Tai yra komisijos pateiktas pasiūlymas. E, kalbama apie ieškinius e, dėl žalos, kai pažeidžiami konkurencijos teisės aktai bei jų nuostatos. Tad iš esmės čia kalbama apie kovą su karteliais bei jų dominavimu ir e, Visi suprantame, kad karteliai kenkia ne tik ekonomikai, ne tik nacionaliniai ekonomikai, tačiau manau, kad jie yra labai žalingi ir apskritai konkurencingumui. Na ir tos šalis, kurios patiria, patiria e, kartelių poveikį, e, e, patiria tikrai neigiamą poveikį tiek ir kalbant apie konkurencingumą, vartotojai taip pat patiria žalą nes, kaip jau minėjau, karteliai yra nenaudingi rinkai. Vis dėlto yra tam tikrų išimčių, kurioms galbūt būtų galima e, pritarti, kaip pavyzdžiui, kooperatyvai vykdo veiklą ir panašiai. Tačiau e, tik tam tikrais atvejais, tam tikromis aplinkybėmis galima suteikti galimybę e, kartelėms funkcionuoti. Tačiau iš esmės reikia pasakyti, kad nemažai teisės aktų buvo parengta, įvairių priemonių buvo parengta, kalbant apie kovą su karteliais. Ir turbūt pamenate, kad Europos komisija nusprendė nubausti e, visą eilę bankų, jiems bus pritaikytos labai griežtos nuobaudos ir tie bankai dalyvavo kainų, susitarimų dėl kainų e, veikloje. Na ir be abejo, Neigiamą poveikį patyrė ir asmenys, ir įmonės, tačiau e, jie negaus jokios kompensacijos, jie ne, nepasipelnys iš tų nuobaudų, kurias sumokės bankai. Ir Apie 25 procentai e, tų asmenų, e, kur, kuriems padarė žalą tokia kartelinė veikla, gauna kažkokią tai kompensaciją, e, kai yra primami teismo sprendimai, skiriamos baudos ir panašiai. Ta tikrai buvo rengiami įvairūs komunikatai, įvairios kitos iniciatyvos buvo rengiamos, tačiau trūksta realių žingsnių. žingsnių. Pagrindinė mintis yra tokia, tie asmenys, kurie susidūrė su kartelinė veikla, buvo neigiamai jas įtakoti, turi teisę pateikti ieškinius dėl žalos ir gauti tos žalos kompensaciją. Ir tai būtų civilinės, e, civili, civilinė byla, civilinis bylos nagrinėjimas. Na ir taip pat yra numatytos kitos papildomos priemonės, kurios padėtų kovoti su šiuo reiškiniu, kovoti su kartelių veikla. Kaip žinia, e, e, dalis darbo tenka ir ekonominių reikalų komitetui, nes mes pasidaliname e, visas šias užduotis tarpusavyje. Tad kalbant apie atsakomybių pasidalijimą ir apie tai, kai reikia nuspręsti, e, kas už ką yra atsakingas, neretai vyksta labai ilgi debatai, ilgos diskusijos tarp atsakingų komitetų. Na ir mums atrodė, kad mes, mm, kaip Teisės reikalų komitetas, turėtume būti atsakingi už vienus dalykus, pateikėme įvairių pasiūlymų. Taip pat reikėjo įvertinti ir parlamento darbo tvarkos taisyklės, e, kad e, iki galo būtų įvertintos visos detalės, atsakomybės sritis. Tačiau iš esmės tikrai nemažai laiko buvo skirta ieškant geriausių sprendimų ir dabar reikia pasakyti, kad taryboje tikrai vyko taip pat ilgos diskusijos. Šis klausimas yra aptartas išsamei. Ir galbūt dar ir per šią parlamento kadenciją būtų galima pasiekti tam tikrą susitarimą su taryba. Bent jau man susidarė toks įspūdis iš taryboje vykusių e, diskusijų. Tai tikrai manau, kad turime priežasties būti gana optimistiškai nusiteikę. Tad mes tikrai ketiname e, nedelsti ir dirbti sparčiai. Turiu pasiūlymą dėl mm, pranešimo rengimo ir įsapintų tik tuos straipsnius komisijos pasiūlymą, kurie patenka į mūsų kompetencijos sritį. E, yra rengiamos kitos nuomonės ir gali būti, kad net 5-4 skirtingi komitetai dirbs ties tuo vienu teisės aktu. Ta tikrai buvo, ga, galim tikti ir taip, kad bus pateikta tūkstančiai pasiūlymų dėl pakeitimų. Vis dėlto, kalbant apie atskirus komitetus, dirbančių su šiuo vienu klausimu, svarbiausia įvertinti, kas patenka į kiekvieno kompeten komiteto kompetencijos rytį, o kas ne. Na ir kalbant apie pranešimo projektą, kaip jau minėjau, ten yra aptariami tik tie klausimai iš komisijos pasiūlymo, kurie yra susiję su mūsų komiteto kompetencija. Taip pat norėčiau visiems priminti, kad laiko liko tikrai nedaug ir kalbant apie pakeitimus, prašyčiau susikoncentruoti būtent ties tais skyriais, kurie yra susijęs su mūsų veikla. Nes tik tais atvejais mes galėsime simtis kažkokių veiksmų, nes, kaip minėjau, kitus klausimus sprendžia ekon komitetas ir panašiai. Tačiau nepaisant viso to, ką jau minėjau, nepaisant to, kad du komitetai dirba su šiuo dokumentu. Labai tikimės, kad sausio mėnesį, sausio viduryje, kai Strasbūrė e, nuo sausio 14-osios vyks plenarinė sesija, e, taip pat vyks ir bendras šešėlinių pranešėjų susitikimas. E, ten susitiks ir teisės reikalų ir ekonomikos bei pinigų politikos komiteto šešėliniai pranešėjai. Bandysime aptarti šiuos klausimus drauge ir bandysime ieškoti geriausių būdų, kaip pasiekti siekiamo rezultato. Tad mes teisės reikalų komitete tada po plenarinės sesijos e, taip pat susitiksime komiteto posėdėje e, bus šiek tiek laiko dar primti sprendimus ir tada jau galėsime pereiti prie dėrybų su E, tarybą. Tai be abejo gana dideli užmojai, tačiau manau, kad viskas įgyvendinama. Ir dar noriu atkreipti jūsų dėmesį keletą svarbių aspektų. Visų pirma, penktasis straipsnis. Tai yra įrodymų atskleidimas, taip pat dešimtasis straipsnis, senaties terminas, taip pat dvyliktasis straipsnis tarpininkavimas ir Dar vienas punktas, kurį įtraukiau į diskusijas, tai yra kolektyviniai skundai arba. Na ir įtraukiu šios klausimus į nuomonės projektą, kalbant apie ekonomikos ir pinigų politikos komitetą, aš taip pat buvau įtraukęs į jo veiklą dirbau su tam tikrais klausimais, tačiau turbūt patys tai žinote. Tačiau esminis dalykas yra toks. Komisija e, turi dvi pagrindinės idėjas. Visų pirma yra teikiamas pasiūlymas dėl direktyvos susijęs su karteliais ir e, kitas e, pasiūlymas yra komunikatas dėl kolektyvinių veiksmų arba ieškinių. Tad tokia yra komisijos perspektyva, manau, kad gana logiška abu šios klausimus aptarinėti kartu toks buvo pasiūlytas požiūrio taškas ir man atrodo, kad tikrai viskas yra pagrysta ir logiška. Tikrai e, reikia nepamiršti, kad yra ir netiesiogiai e, e, įtaka patiriančių žmonių ar įmonių, taip pat kai kuriuose valstybėse narse yra galimybė vykdyti tos kolektyvinius veiksmus, pateikti kolektyvinius ieškinius, tačiau būtų uh, siektina numatyti tokią procedūrą visose ES valstybėse narėse. Tačiau kalbant apie kolektyvinius skundus, aš esu šiek tiek skeptiškai nusiteikęs ir dėl to skepticizmo numačiau keletą tam tikrų apribojimų. Man atrodo, kad kartais nuostatos gali būti per daug tikslios, vis dėlto tai yra tikrai neblogos gairės komisijai. Ir taip pat septynis punktus aš paprasčiausiai išbraukiau, nes mano nuomonė, kalbant apie kolektyvinius skundus, labai svarbu užtikrinti, kad e, tie teismo sprendimai neprieštarautų įprastai teisiniai sistemai Europoje. E, Junktinėse Amerikos valstijose ta sistema yra šiek tiek kitokia. Taip pat E, kalbėjau savo parengtame pranešime ir apie opt-out sistemą. Gali nutikti ir taip, kad tam tikri asmenys patiria žalą ir jų vardu yra pateikiamas skundas, tačiau jie net nežino apie tai. Tai turbūt tokiu atveju e, ta opt-out arba pasitraukimo nuostata yra gana tinkamas sprendimas. Taip pat apie ekspresis verbis yra kalbama tekste. Ir kaip jau minėjau, labai svarbu turėti aišku e, e, asmens sutikimą dalyvauti kolektyvinėme skunde. Kalbant apie Junktinės Amerikos valstijas, apie e, ten galiojančias sistemas ir ten iš ties yra numatyti, numatytos tam tikros e, finansijos sankcijos, tam tikri mokesčiai. Na, dabar norėčiau grįžti prie kompensacijos principo ir prie to, e, kokia reali žala buvo padaryta. Manau, kad būtent tuo ir reikėtų vadovautis ir nenumatyti kažkokių papildomų baudų. Taip pat reikia vertinti viską kontekste su kitomis teisinėmis priemonėmis susijusiamis su uh, konkurencija. Dabar įrodymų mm, atskleidimas. Norėčiau pasakyti štai ką. Kalbant apie kolektyvinius skundus, e, iš ties bandžiau laikytis kiek įmanoma e, labiau komisijos pateikto pasiūlymo, jis tikrai neblogai subalansuotas, logiškas. Galbūt yra e, keletas punktų, kuriuos būtų galima patobulinti, tačiau kalbant apie turinį, tikrai E, teksto įtin smarkiai nekeičiau. Tik keletas tam tikrų techninių detalių. Na, o dabar senaties terminas. E, komisija siūlo penkerių metų terminą. E, tai yra laiko, laikotarpis numatytas skundų pateikimui. Na ir kaip jau minėjau, aš taip pat bendravau su kolegomis, aptarėme šios klausimus. Panašu, kad komisijos pateiktas pasiūlymas dėl penkerių metų atitinka ES valstybių narių vidurkį. Mm, neišgirdau jokių rimtų argumentų, kodėl tai turėtų būti ketveri ar šešeri metai vietoj pasiūlytų penkerių metų. Tad mano nuomonė, jeigu tai atitinka tą valstybių narių vidurkį, galbūt ir turėtume laikytis to penkerių metų laikotarpio. Ir taip pat pateikiau keletą papildomų pasiūlymų dėl tarpininkavimo ir šios priemonės naudojimo. Tačiau be abejo visą tai turi būti daroma savanoriškų pagrindų, taip pat labai svarbu čia kalbėti ir apie galimybę gauti informaciją, nes jeigu norime, kad e, tokia priemonė būtų naudinga, Reikia užtikrinti, kad visiems būtų už, užtikrinta vienoda prieiga prie informacijos. Tad e, aš taip pat pasiūliau porą papildomų punktų, e, kad būtų patobulinta ši teksto dalis ir panašu, kad tiek ir būtų mano pastabų. Aš, kaip jau minėjau, gana uh, gana artimai laikiausi komisijos pateikto pasiūlymo ir keletą pastabėlių pateikiau, tačiau, kaip jau minėjau, kalbant apie kolektyvinius skundus ar kolektyvinius veiksmus, labai svarbu e, numatyti tam tikrą e, e, papildomą kokybinį aspektą. Na, o dėl praktinių aspektų, dėl tarpininkavimo, reikia galvoti ir apie praktinį tokių procedūrų įgyvenimą. Dabar žodis panitelį. Dėkoju pirmininkė, dėkoju ponui Rapkai už pristatymą. Norėčiau tiesiog pateikti šiek tiek preliminarių pastabų. Žinau, kad reikia daug laiko visiems dokumentams paruošti, bet gaila, kad mes nediskutavome apie šį dokumentą anksčiau, dar ir todėl, kad Ekon jau turėjo jį prieš tris, jau buvo pradėję prieš tris mėnesius. Ir iki savaitės pabaigos reikėjo pateikti pakeitimus, tai reiškia, kad juos reikėjo pateikti labai greitai. Ir džiaugiuosi, kad ponas Rapkai pateikė ambicingą tvarkaraštį, bet jeigu būtume pradėję anksčiau, analizė šio dokumento būtų buvę paprasčiau. Dėl pasiūlymo norėčiau pasakyti, kad reikėtų pusiausvyros tarp viešosios ir privačios teisės, e, kalbant e, apie konkurencijos e, sritį, mes turime užtikrinti, kad būtų ir toliau naudojama ta pati sistema. Ir iš tikrųjų atrodytų, kad mes einame neteisinga linkme, e, kalbant apie švelnumą, atlaidumą dėl sankcijų baudų, baudų ir žal, baudos ir žala neturi būti paveiktos privačių veiksmų. Karteliai, kurie pažeidė įstatymus, žinoma, turi būti nubausti, bet jų baudų nereikia sumažinti ir neturi už tai sumokėti būtent vartotojai. Kalbant apie e, abipusius susitarimus, e, iš tikrųjų į konsensusus jie gali kainuoti mažiau ir juos reikėtų skatinti. Taip pat apie corrective redress aš palaikyčiau poną Rapkai žalos atlyginimus, aš pritarčiau ponui Arapkai. Ir mums reikėtų kažkokios tarptautinės sistemos tam, kad e, visi vartotojai, visų vartotojų e, teisės būtų apsaugotos. Prieiga Ganai, bet. Ponas Garganė. Pirmininkė. Aš taip pat norėčiau iš dalies įvertyti šį dokumentą, nes iš tikrųjų negalėjau iš anksto susipažinti su šiuo dokumentu, jis buvo pateiktas tik tai anglų kalba. Bet norėčiau pasakyti, kad net ir paaiškinimą, klausant, klausant pristatymo, manau, kad iš tikrųjų E, apie tuos grupinius ieškinius, kalbant, iš tikrųjų kyla šiek tiek abejonių, todėl kad ši sistema gali turėti daug įtakos e, srity, konkurencijos srityje ir nacionalinėje teisėje. Kaip pavyzdžiui, konkurencijos E, teisės e, srityje padaroma žala, iš tikrųjų tai nėra komisijos kompetencija ir tuo turi rūpintis e, nacionaliniai teisėjai ir remdamiesi būtent nacionalinę teisę. Reglamentas, pagal kurį nuo 2003 metų yra draudžiama susitarimai, draudami susitarimai, 101, 102 straipsnius, tai sustarimai, kuriais pažeidžiama konkurencija, tai visgi reiškia, kad teisės tam tikros sukūriamos, kurios gali būti naudojamos nacionalinėje teisėje. Įmonės bendradarbiauja ir bendradarbiausių komisija, todėl nacionalinės institucijos turi ginti imunitetą ir gali sumažinti bausmę. Bet kadangi teisės, te, teisės aktų nėra, e, šioje srityje ES lygių valstybė pati turi spręsti ir būtent ir vadovavimasi nacionalinės teisės aktais tokiu atveju. Taigi, kyla tokių abejonių, norėčiau dar išanalizuoti šį dokumentą išsameu, bet preliminariai galiu pasakyti, kad uh, m, mm, reikėtų bendradarbiauti ir su atitinkamu komitetu. Ir norėčiau pasakyti, kad pateiksiu pakeitimus tam, kad galėtume geriau e, paruošti šį dokumentą ir jis būtų labiau subalansuotas. Taigi bendradarbiausiu ir su kitu komitetu dėkoju. Dėkoju. Aš taip pat norėjau pasisakyti, todėl kad e, praėjusiais metais anksčiau bendradarbiavau, dar, dirbau šioje srityje. Ir buvo šiek tiek susitarta ekon komitete apie tai, Bet koordinatoriai nenorėjo palaikyti šio susitarimo, nežinau kokios buvo priežastys, bet dėl to būtent buvo šiek tiek uždelsta. Nebuvo atsakyta, pavyzdžiui, į laišką, kuris buvo sutas dvi savaitės laukiame atsakymo ir elektroniniu paštu taip pat vyko susirašinėjimas ir mes iš tikrųjų nekalti dėl to uždelsimo, bet atrodė, kad visada iš tikrųjų me, mus kaltino kad mes buvome kalti dėl to atsilikimo ir vėliau buvo keičiamasi nuomonėmis buvo pateiktas pasiūlymas ir e, iš tikrųjų šis pasiūlymas labai titiko pirminį pasiūlymą, kalbant e, apie. Tai, kad uh, Pasiūlymai, kuriuos pateikė komitetas, yra labai gerai parinkti ir žinoma, yra tam tikrų rekomendacijų, kalbant apie kartelius, apie konkurencinę teisę ir reikia atsižvelgti įvairius aspektus, reikia remtis e, jau esančiais reikalavimais, kalbant apie e, teismo procesą. Ir Pažiūrėkime, kokia situacija yra JAV. JAV yra grupės ieškiniai jau analizuojami ir 250 milijardų JAV dolerių yra skiriama tam per metus ir tik maža dalis yra skiriama nu, nukentėjusiai pusiai. Taigi tai yra labai specializuotas, specializuotas rytis, 50 procentų kartais mokesčių jie gauna ir iš tikrųjų šis verslas iš tikrųjų yra pelningas. Mes turime išvengti, aišku, tokios situacijos Europoje. Žinote, kad yra sumokama tik jeigu yra laimima byla, taip pat opt-out galime pasitelkti, kaip jau kad buvo minėta, ir yra daug įvairių aspektų, kitų aspektų, pavyzdžiui, kompensacija, kurią minėjo ponas Rapkai. Kalbant apie E, įrodymų rinkimą. Iš tikrųjų, JAV tai beveik yra kankinimų mechanizmas. Nelabai suprantu, kodėl daugelį valstybių narių galima gauti dosie dar prieš baudžiamųjų bylų analizavimą ir sprendimai Sprendimus priima teisėjai civilinėse e, bylose ir tokie sprendimai nebūtų įmanomi komercinių bylų atveju. Nesuprantu, kodėl toks skirtumas daroma. Taip pat kalbant apie atlaidumą, iš tikrųjų aš, manęs neįtikino argumentai penktas, šeštas straipsnis, na, jie vis dar problematiški, reikėtų žiūrėti juos atsargiai. Šeštas straipsnis e, gali būti uh, Gali būti naudojamas atskirai nuo penkto, na, bet aš nenorėčiau, kad būtų šantažo atveju. Ir manau, kad čia diskusijos yra labai svarbios. Tikiuosi, kad mes dar turėsime galimybę su šešėliniais pranešėjais iš abiejų komitetų Strasbūrė pakalbėti. Tikiuosi, tai tikrai nutiks, nes antraip, jeigu norime baigti e, analizę šio, šioje kadencijoje, na, bus tai sunku. Taigi, norėčiau, kad visi pranešėjai ir šešėliniai pranešėjai bandytų susitarti susitarti, kad galėtume pasiekti sėkmės. Taigi tiek norėjau pasakyti. Ir aš taip pat anksčiau buvau pranešėjęs, nežinau, ar komisija norėtų pasisakyti. Dėkoju pirmininkė komisija norėtų padėkoti už darbą, teisės reikalų komiteto darbą už šį pranešimą, jo projektą ir už, už tai, kad buvo atsižvelgta į komisijos tikslus. Mes suprantame, kad dėl daugelio tikslų yra sutarta, juos atsižvelgta, stengiamasi užtikrinti kompensaciją visoms, e, visoms aukoms, visiems asmenims nukentėjusiems, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms ir vartotojams. Komisija taip pat e, pasižymi, kad e, e, Teisės reikalų komitetas nori vengti, kad būtų bilinėjimas, išvengta bilinėjimuose ES lygių. kad būtų e, sumažintas bilinėjimosi aparatas ir e, komisija atsižvelgia į tai, ką jau parlamentas nuveikė ir kas buvo padaryta rengiant ankstesnius pranešimus susijusius su šia iniciatyva. Komisija tikisi, kad Taip pat ir Teisės reikalų komitetas panašiai e, žiūrės į tai. Taip pat e, no, mes žvelgsime ir į kai kurių narių pastabas. Tikrai reikia, kad kompensavimo veikla ir e, kompetencijos, taisyklių įgyvendinimas, visa tai turi būti susijęta. Taip pat reikėtų nepamiršti ir sušvelninimo procedūrų, nes reikia apsaugoti tas programas. Ir komisija turi bendradarbiauti su nacionalinėmis institucijomis tam, kad būtų pažeidimai nustatomi ir sankcijos nustatomos ir konkurencijos teisės pažeidimai turi būti nubausti ir reikia apsaugoti nukentėjusius asmenis ir tik taip vėliau bus mažiau pažeidimų atvejų iš komisijos pusės ir komisija taip pat norėtų, kad būtų baigtas e, analizuoti šis dokumentas. Šio mėnesio pradžio taryba jau bendrai požiūrį patvirtino. Mes bendradarbiausime kiek e, įmanoma e, labiau. Dėkuoju. Dėkuoju. Nėra slaptų įrodymų, nežinau, gal tik tai Korejoje, Kinijoje, bet uh, Europoje ne, taigi reikia turėti prieigą įrodymus įkalčius, kai jie egzistuoja ir kai yra kažkokia viešoji procedūra, tada turi būti tai prieidama, tie duomenys prieinami ir teismams. Uh, kai yra konfidencialumas, ekstremalus e, konfidencialumas, na, žinoma, galima paslėpti vardus arba kažkokią konkrečią informaciją. Žinau, kad e, tai daug darbo, bet taip nepažeidžiama. E, jokių principų po nepranešiau. Dabar jums žodis išvadoms. Taip, buvo šiek tiek techninių pakeitimų pasiūlymai buvo pateikti dėl jų, norėjau tik pabrėžti, kad ne pranešėjas teisės reikalų komiteto pranešėjas turi imtis šių užduočių. Rezultatų reikia siekti. Ir antrinis klausimas yra, kas ką turi daryti. Taip pat buvo sakoma, kad sausio mėnesį reikia susitikti visiems ir nuspręsti, kieno atsakomybė yra už ką, už kurią dalį. Bet mums reikėtų taip pat ir įnašo, kitokio įnašo prieš tai darant. Taigi pranešėjas didžiausia, nėra didžiausia problema. Problema yra mm, su koordinatoriais, nes koordinatoriai nori visus įtraukti. Ir, e, nu, Teisės reikalų komitetą. Ir e, šiek tiek e, anksčiau buvo nesusitarta, sunku buvo žengti į priekį, Bet abu pranešėjai nori žengti į priekį ir taip pat ir šešėliniai pranešėjai, manau, kad prisidės prie to. Ir manau, kad e, tikrai suprantu, kad e, ponui e, Garganė yra šiek tiek problemų dėl to, kad tekstas angliškas, anglų kalba pateiktas. Na, žinoma, būtų taip pat sunku, jeigu ir vokiškai būtų ir panašiai. Na, anglų kalba, žinoma, ta kalba, kurią, gal, kurią kalba visi, bet e, aš savo pranešimus šiaip rengiu vokiečių kalba, savo gimtają kalbą. Gal šiek tiek problemų buvo ir dėl vertimo, bet jau porą kartų buvo pabrėžta, kad sankcijų švelninimo programos e, nebus ir tai iš tikrųjų nėra įtraukti mano pranešimą. Kai mes kalbame apie papildomą kažką žalą, žalos atlyginimą, mes nekalbame apie sankcijų mažinimą, apie baudų, e, nuobaudų mažinimą, bet yra ir kitų priemonių šioje srityje. Visgi šioje srityje mes kalbame tik apie žalą, kuri turi būti, atlygint, kuri turi būti atlyginta. Taigi turime pasiekti ir kitas priemonės, bet nepamiršti būtent, kad kalbame apie žalos atlyginimą. Gal šiek tiek buvo čia nesusikalbėta. Nenoriu, žinoma, sumažinti uh, jokių nuobaudų. Dirbau šioje srityje, konkurencijos srityje jau labai ilgą laiką ir noriu, kad teisės būtų la, laikomasi. Taigi pasiūlymai dėl pakeitimų turi būti pateikti iki 20 dienos, taip kad galėtume sausio mėnesį juos aptarti ir jeigu dar daugiau kils problemų, tarkim, su vertimu, bandysime jas spręsti, bet stengsime padaryti, parengti viską anglų kalba. Taigi 20 diena, ta diena iki kada reikia atsiųsti pakeitimus ir mes juos analizuosime sausio mėnesį. Ir vėliau Strasbūrą aptarinėsime šį dokumentą. Dabar periname prie šešto darbo atvarkės punkto. Ponas Zviefka, prašau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 liudymų pripažinimu, džiaugiamės atliktų darbų ir parengtos nuostatos jau įsigalioja ir tuo tarpu baigėme darbą dėl e, vieningo pavyzdžio patento. E, siūlymų pakete yra trys dokumentai. Viening, e, reglamentas dėl patento, vieningo patento pavyzdžio, direktyva dėl vertimų, patentų vertimų ir tarp vyriausybinis pasiūlymas dėl tarp vyriausybinio susitarimo dėl patentų teismo. Tai bus Europos teismas. Europos patentų teismas, kuriame bus e, svarstami visi su patentais susiję klausimai. Ir tos valstybės narės, kurios dalyvaus šiuose susitarimuose, e, kurios norės e, būti to teismo jurisdikcijoje, turės būti pasirašę ir ratifikavę e, šią sutartį. Peržiūrėjome ir Bruselis vienas reglamentą. Naujasis patentų teismas e, yra nauja institucija teismų sistemoje ir devintajame straipsnėje sustarime dėl vieningo, patento, dėl vieningo pavyzdžio patento kalbama apie reikalingus pakeitimus Bruselis vienas reglamente. Komisija šių metų Liepos mėnesį parengė reikalingus pakeitimus Bruselis, viena, Bruselis vienas reglamento pakeitimams, atsižvelgiant į tai, kad e, bus, kad rengiamas vieningo pavyzdžio patentas ir taip pat e, dėl naujos institucijos, naujos teisminės institucijos atsiradimo. E, komisijos vertinimai yra. Mes komisijos pasiūlymą vertiname teigiamai ir pakeitimai, e, pridėdami prie mano parengto pranešimo, skirti patobulinti kai kurias pasiūlymo nuostatas. Ir norėčiau visų pirma pabrėžti, kad Bruselis vienas reglamentas, vieningas e, patentų teismas ir Beneliukso teismas – E, yra teisminės institucijos arba teismai. Valstybės narės, kurios nebus e, Europos patentų sistemos dalyvėmis dėl to, kad jos nebus pasirašę tarp vyriausybinio susitarimo. Ir tai bus aktualu, pavyzdžiui, atsakovams. E, Brisel, pagal Briselis vienas reglamentą tokie, tokiems atsakovams ši sistema negalios. Todėl, bandant viską sutvarkyti, sutvarkyti visas nuostatas, patikti pakeitimai 71 straipsnio B punktui. Kitas klausimas. susijęs su nuostatomis, pagal kurias patentų teismui numačius e, konkrečias prievolės dėl e, teismo sprendimo įgyvendinimo bylos šalis turės remtis e, tos sutarties nuostatomis, o ne Briuselis, o ne, reglame, nu, ne Briuselis vienas reglamentu. Briuselis, Briuselio vienas e, reglamento tobulinimas ir koregavimas e, dar turės būti atliktas, todėl reikia numatyti atitinkamą darbų tvarkaraištį. Tas mano minimas darbas yra labai specifinio pobūdžio ir taryba jau patvirtino bendrai požiūrį e, į šį klausimą šio mėnesio pradžioje. Ir manau, kad mūsų komitete neturėtų iškilti kliūčių e, patvirtinant, pritarant e, darbui šioje srityje. Dabar norėčiau pakomentuoti su pakeitimus reikia įtikti iki sausio šeštosios dienos, kad per mūsų posėdį vyksantį sausio mėnesį galėtume balsuoti dėl mano pranešimo. Ar bus kokių nors pastabų? Jei ne, bus padaryti reikalingi pakeitimai ir dabar komisijos vardu atstovė. Ačiū. Komisijos vardu norėčiau padėkoti už, prane, už pranešėjų už jo parengtą pranešimo projektą. Kaip žinote, patentų apsaugos sistemos kūrimas Europoje buvo labai didelis žingsnis. Mums džiugu, uh, kad šis procesas juda priekin ir tikimės, kad visas patentų pasiūlymų rinkinys netrukus įsigalios. Viena iš priemonių, kurias dar reikia įgyvendinti, yra Bruselis vienas, Bruselio vienas reglamentas pakeitimas. Mes šiuo metu tuo ir užsimame ir tikimės dirbti pagal pranešėjo pasiūlytą darbų, darbų tvarkaraštį ir baigti darbą iki parlamento, šio parlamento kadencijos pabaigos kitų metų pavasarį. Pranešėjas labai iškalbingai pristatė šio pasiūlymo esmę. Neturiu ką pridurti. Norėčiau tik pakomentuoti vieną dalyką. Komisija norėtų pakomentuoti penktąjį pakeitimą. Kalbėdama apie jį, norėčiau e, pasakyti, kad komisija labai sąmoningai pasirenkė uh, pasirinko baigtinį teismų sąrašą mm, įtrauktą į reglamentą ir tam apsisprendimui prieš keltą dienų pritarė ir taryba, kuomet taryboje buvo patvirtintas bendrasis požiūris šiuo klausimu. Iš esmės, dėl dviejų priežasčių norime, kad sąrašas būtų baigtinis. Kai sakau, kad jis yra baigtinis, tai nereiškia, kad ateityje nebe, nebegalės į jį būti įtraukti jokie kiti teismai tačiau manome, kad kiekvienu atveju reikės išanalizuoti, kaip e, tie teismai dirbtų pagal Briuselis vienas reglamento nuostatas. Taigi toks sprendimas priimtas dėl politinių ir techninių priežasčių. Politinės priežastis yra tos, kad mes nenorime suteikti e, veiksmų laisvės valstybėms narėjams ir suteikti joms galimybę nedalyvauti patentų teismų sistemoje. Taip pat būtinai vertinti, kokį poveikį joms turėtų e, ši situacija pagal Bruselis vienas reglamentą. Kita priežastis yra techninio pobūdžio. Kiekvienas susitarimas, pagal kurį nusprendžiama įtraukti naują teismą, yra individualus ir kiekvieno atveju reikia labai kruopšiai išnagrinėti situaciją ir išsiaiškinti, kaip susitarimas dėl patentų sistemos santykiaus su Bruselis vienas reglamentu Ir dėl šių dviejų priežasčių manome, kad reglamente turėtų būti pateiktas baigtinis sąrašas ir kiti teismai ateityje, e, papildomi teismai galės būti įrašyti šį sąrašą atlikus uh, reikiamą analizę ir aš manau, kad mes sugebėsime pakankamai svarčiai dirbti prireikus šiuo klausimu. Ačiū. Ar, turite, ar norite kas nors pasakyti, ponas Cviefka, prašau. Ačiū. Dėkuoju komisijos atstoviai. Mes džiugiuosi jūsų komentarais ir aš tikiuosi, kad mano pasiūlymo tekstas bus priimtinas visiems. Ir periname prie kito pranešimo, kurios, kurio autorė yra panė Marija Elgala. Prašau žodis jums. Merci, monsieur le président. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau priminti, kad mūsų mūsų svarstama teisėkuros pasiūlymo tikslas anot Europos komisijos sukurti tikrą bendrąją elektroninių ryšių rinką. Noriu pripaž... pasakyti, kad apgalėstauju dėl to, kad šis tekstas parlamentui yra pristatomas mm, praei... likus vos septyniem mėnesiam iki mūsų mandato pabaigos. Mums tikrai reik... būtų reikėję daugiau laiko, kad būtų galėjome kad būtume galėję išnagrinėti visus šio teksto pasiūlymus, nes šis tekstas mm, valstybėse narėse bus taikomas tiesiogiai be perkelimo priemonių ir mums tikrai e, būtų pravertusi galimybė parengti poveikio vertinimą, kurį būtų parengę mūsų tarnybos. Mm elektroninių ryšių sektorius, e, mm, jo e, svarba Europos ekonomikai tampa vis didesnė ir didesnė. Šio sektoriaus veikėjams reikia teisinio reglamentavimo stabilumo. Būtent todėl mane labai nustebino tai, kad pateiktas naujas pasiūlymas dėl tarptiklinio ryšio e, praėjus vos porai metų po paskutinio reglamento šiuo klausimu patvirtinimo, nors tai ir nėra mūsų, išskirtinai mūsų komiteto kompetencijos rytis. Savo pranešime sutelkiu dėmesį į keletą aspektų. Visų pirma, e, Europos e, masto leidimas, tai naujos rušies, e, naujo pavyzdžio leidimas, kuris gali būti patraukliu. E, Um, operatoriams uh, veikiantiems valstybėse narėse. Jeigu uh, valstybėse narėse yra kliūčių vieningos rinkos kūrimui šioje srityje, reikia įvertinti e, dabar galiojančius teisės aktus ir žiūrėti, kaip juos galima patobulinti, o ne kurti naujas struktūras. Antras aspektas kurį komentuoji savo nuomonėje, yra tai, kad Europos komisija pageidauja e, priimti, patvirtinti esės nuostatas dėl e, interneto neutralumo. Savo nuomonės projekte aš siūlau pritarti šiam siūlymui su sąlyga. Taip pat numatyti galimybę teikti specializuotas paslaugas bei valdyti interne duomenų judėjimą internete, nepakenkiant ne, interneto atviram pobūdžiui. Ir trečiasis aspektas mano aptartas yra susijęs su vartotojų teisėmis. Siūlau nesiekti maksimalios harmonizacijos šioje srityje, nes tai netitiktų mūsų interesų siūlau keisti 2002 metų direktyvą numeris 24, o ne kurti naują reglamentą šioje srityje. Svarbu peržiūrėti visuotinio, e, visuotinio pobūdžio paslaugų direktyvą, kad vartotojai, pavyzdžiui, žinotų, kokio e, kokios spartos ryšys jiems yra siūlomos, kokios spartos ryšių jie naudojasi. Taigi šis klausimas tikrai yra labai svarbus ir atitinkamai tai koreguoja mūsų darbų tvarkaraštį, nes turėsime prisitaikyti prie ITRE komiteto darbo darbų kalendoriaus, nes tai yra pagrindinis komitetas svarstantis šį pranešimą ir noriu Jūs informuoti, kad pakeitimus reikia patikti iki gruodžio 19, tai yra e, trijų dienų laikotarpis. Ačiū, pirmininkė. Ačiū labai dabar žodis ponui Engstromui. Ačiū. Norėčiau išsakyti savo pritarimą e, pranešėjai dėl e, tų laiko terminų bei komisijos pateikto pasiūlymo. Tikrai per vėlu iš vienos pusės, nes liko vos porą mėnesių iki šios kadencijos darbo pabaigos. O iš kitos pusės galbūt ir per anksti, nes tos nuostatos dėl tarp tinklinio ryšio dar nėra pilnai įsigaliojusios. Tai tuo pačiu šis pasiūlymas yra ir per ankstyvas, ir per vėlyvas. Tad tikrai tas pasirinktas laikas atrodo gana stebinantis, jeigu galima tai pasakyti. Taip pat norėčiau sugrįžti prie tų pono Ropkės išsakytų pastabų. Jeigu įvairūs komitetai pateiks e, pasiūlymus dėl pakeitimų, dėl visų e, teisės aktų bei pasiūlymų, nesižvelgiant į tai, kokia yra komiteto kompetencija, tikrai tų pakeitimų bus per daug ir vargu ar jie bus reikalingi. Ir atvirai pasakius, aš labai nustebau pamatęs e, šį dokumentą punktų rinkinį e, mūsų komiteto darbo atvarkėje. Nes man atrodo, tai turėtų būti labiau vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto kompetencijos rytis. Tad man ne visai aišku, e, kodėl mes kalbame apie šį paketą, juk tai nėra susiję nei su um, autoriaus teisėmis, nei su kitais dalykais, kurie yra aktualesni mūsų komitetui. Tad galbūt mums reikėtų apskritai apsvarstyti galimybę uh, atsisakyti rinkti tą nuomonę, nes esame teisės reikalų komitetas ir galbūt tai nėra visai mūsų kompetencijos rytis. Tačiau prie tų trijų ponios galo um, išsakytų pastabų susijusių su nuomonės projektu. Tiesą pasakius, aš neturiu tokios griežtos nuomonės, griežto sprendimo dėl to, ar reikėtų tos bendros europinės sistemos, tačiau ponios galo argumentai skamba tikrai logiškai. Ir nematau jokios būtinybės, tad nežinau, ar tai išspręstų kažkokias problemas, ar kažko padėtų. Tad tikrai šimta šimtaprocentinio atsakymo, šimtaprocentinės nuomonės tarsi neturiu, tačiau manau, kad galėčiau pritarti pranešėjai. O taip pat kalbant apie mm, IMKO komitetą, apie visas frakcijas yra tarsi tam tikras susitarimas, jog tikrai nebūtų protinga e, e, kalbant apie bendrųjų paslaugų direktyvą, tada pakeisti ją bendrųjų paslaugų reglamentų vargu, ar tai būtų logiška veiksmų seka. Uh, Tad IMCO nusprendė tiesiog pakeisti bendrųjų paslaugų direktyvą e, ir iš ties šio atžvilgiu greičiau pritarti ir pranešėjai, kad tai būtų tinkamiausias kelias, jeigu norime kažko pasiekti. Dar viena pastaba. Dėl tinklo neutralumo. Manau, kad tai yra labai svarbus aspektas, kalbant apie šį E, aspektą ir aš galiu pasakyti, kad e, tas e, tinklo neutralumas buvo labai svarbus, kalbant apie įmonių veiklą. Tačiau buvo įvykdyta labai gera liberali reforma ir tai buvo tam tikri pirmieji žingsniai susiję su modernė Europa. Manau, kad mums ir toliau reikėtų tai išlaikyti, tačiau kalbant apie dabartį, vargu ar įmanoma pradėti naują verslą ar įsteigti įmonę neturint tinkamo interneto ryšio. Tad Jeigu suteiksime kažkam galimybę nuspręsti, kas turi teisę vykdyti verslą, o kas ne, tai gali sukelti nemažai problemų. Na ir komisijos pasiūlymas dėja būtent tai ir siūlo. Taip, ten labai gražiai kalbama apie tą tinklo neutralumą ir e, ten išsakomi pozityvūs dalykai, tačiau taip pat kalbama, kad reikėtų suteikti galimybę ir toms specializuotoms paslaugoms, tačiau tai visiškai prieštarauja tinklo neutralumo principui. Na ir iš vienos pusės e, komisijos pasiūlymas e, tarsi numato, kad visos įmonės, kurios nori pasiekti savo klientus, savo vartotojus, uh, bus priverstos naudoti tomis specializuotomis telekomunikacijų paslaugų teikėjų paslaugomis. Ir kalbant apie didelės sėkmingas įmonės, reikia pasakyti, kad jos gali susidurti su tokia rizika, kai jos susidurs su tam tikrais sunkumais ir e, jiem, tarkim, telekomunikacijų paslaugų e, steigėjai gali taip e, subtiliai pasiūlyti, įsigyti tam tikras specializuotas paslaugas, kad būtų apsaugotas verslas, kad viskas tinkamai funkcionuotų, nes priešingų atveju bus galima, galimai bus susidurta su problemomis. Na ir kalbant apie tą verslo klimatą Europoje, nežinau, ar tai būtų tinkamas sprendimas. Tad e, galbūt apskritai nereikėtų kalbėti apie tas specializuotas paslaugas. Ir jeigu jau apie jas kalbame, reikia pasakyti, kad e, tai nėra tam tikras interneto pakaitalas. Nes tarkim, jeigu kažkokia didžiulė tarptautinė kompanija norėtų įsigyti specialių e, paslaugų, kurias naudotų tik griežtai e, savo vidaus tinkluose. Na, tikrai negalėčiau tam prieštarauti, tačiau manau, kad reikia e, tekste kuo aiškiau pasakyti, jog reikia išvengti atvejų, kad tokios specializuotos paslaugos skirtos galtiniams vartotojams, ar tai e, smulkiajam verslui, ar tai vartotojams, nereikš, kad tai yra tam tikras interneto pakaitalas, nes manome, kad internetas tikrai yra tinkama priemonė galutiniams vartotojams, taip pat verslo įmonėms. Manome, kad šis principas yra labai svarbus ir jeigu jau ketiname keisti šį paketą, siūlyti pakeitimus, reikia užtikrinti, kad specializuotos paslaugos būtų e, apibrieštos taip, kad nesukeltų grėsmės tam laisvam ir atviram internetui. Nu, kalbant apie pranešėjos parengtą e, dokumentą einama nebloga linkme, tačiau galbūt būtų galima e, dar šiek tiek viską patobulinti. Ir taip pat dar kartą noriu iškelti klausimą, ar tai tikrai yra mūsų Teisės reikalų komiteto kompetencijos rytis. Ačiū. Ačiū labai dabar žodis poniai Speroniai. Dėkuoju pirmininkė. Supratau, kad iki 19 dienos reikia pateikti pakeitimus. Tris dienos te liko. Uh, bent jau aš neradau šiaip tai kito teksto, kitą kalbą teksto, radau tik anglų kalbą tą tekstą. Tai aš nežinau, jeigu negausime gimtają kalbą e, teksto gana greitai, manau, kad negalime pateikti, negalėsime pakeiti, pateikti pakeitimų. Tas pas galioja ir pono Rapkai pranešimui. Žinoma, kad mes kalbas tai gal šiek tiek ir mokam, bet e, pagal įstatymus turime turėti tekstą savo gimtają kalbą ir jo neturėdami negalime galime teisingai atlikti savo užduočių, vykdyti savo darbo. Die Änderungsanträge, die gestellt werden, beziehen sich auf den Kommission. Ačiū. Pakeitimai yra susijęs su komisijos tekstu. Būtent komisijos tekstu reikia siūlyti pakeitimus, o tas tekstas yra išverstas į visas kalbas. Čia kalbame ne apie nuomonę savo iniciatyvą keitimą, čia kalbame apie oficialų komisijos tekstą, kuris išvertas į visas kalbas. Pone Gelo, prašau. Ačiū, pirmininkė. Taip, iš tiesų, kalbant apie komisijos pasiūlymo tekstą, kliūčių čia neiškyla, bet jis iš tikrųjų yra parengtas tik anglų kalba, nes mums, kaip minėjau, skirta labai mažai laiko e, pranešimo parengimų. Džiugiuosi, kad kolega Amstrom išreiškė pritarimą daugelį uh, mano siūlymų. E, dėl kalbant apie tinklo neutralumą, manęs tie komentarai nenustebino. Tai iš tikrųjų opus klausimas, tačiau aš nemanau, kad reikia būti beviltiškai nusiteikusi. Manau, kad turėtumėme sugebėti pasiekti susitarimo dėl šio teksto. Ačiū labai. Tai, kaip ir buvo minėta, yra numatytas Galutinis e, pakeitimų teikimo terminas tai yra e, gruodžio 19 diena ir nelabai ką galime pakeisti. Dabar e, judėkime į priekį. Ponos Peronė pranešimas, nauja redakcija. Dėkuoju pirmininkė, kadangi laiko turime nedaug, tai pristatysiu visus savo pranešimus iš karto, kadangi visais atvejais tai yra nauja redakcija, Ir aš e, pritariu teisės tarnybų nuorodoms, taigi šios e, nu, naujos redakcijos iš tikrųjų atitinka taisyklės. Todėl norėčiau paprašyti kolegų teigiamai balsuoti už visus šiuos dokumentus. Einfach, ich rufe als erst auf den Punkt. Ačiū, ponė Speronė, tikrai palengvinote mūsų darbą. Tai devintasis darbo tvarkės punktas, ar kažkas prieštarauja? E, pritarta, dešimtasis, ar kas nors prieštarauja, ne? 11 darbo tvarkės punktas, ar kas nors prieštarauja, ne. Taip pat patvirtinta 12 punktas, jeigu niekas neprieštarauja, taip pat pritarta. Dabar 35 klausimas dėl audito. Mūsų kolegė Karina atsiprašo, kad negalėjo čia atvykti. Tad aš du trumpai pristatysiu dabartinę padėtį susijusią su dėrybomis. Įvyko du trišaliai dialogai, vienas iš jų buvo pirminis, o kitas buvo susijęs su nuomonės apsikeitimais. Ir kalbant apie tarybos poziciją, taip pat parlamento delegacijos poziciją, jos buvo gana nutolusios viena nuo kitos ir dėje nepavyko pasiekti kompromiso. Tačiau buvo susitarta, kad dar kartą pertvartysime savo pozicijas. Na ir prieš porą mėnesių vyko kitas trišalis sustikimas. E, ten pasisakė pirmininkaujantį Lietuvą. Ir e, jie teigia, kad jie neturi pilno mandato, pilno įgaliojimo. E, tai yra, neaudito paslaugos ne, nepatenka į jų mandatą. Taip pat įvyko pokalbis su pranešėju. Ir jis pasakė, kad jo nuomonė e, toks e, trišalis dialogas nėra itin naudingas, jis gali e, sukelti daugiau žalos negu naudos. Tada parašėme elektroninius laiškus pranešėjams iš kitų grupių. Ir dauguma tokių, tų grupių pasakė, kad pritarė tokiai pozicijai, tad tas dialogas buvo atšauktas. Tačiau iš esmės, kalbant apie Lietuvos pirmininkavimą bei e, diskusijas su kitomis delegacijomis, šį vakarą yra numatytas e, susitikimas, pirmkantį Lietuva parengs naują dokumentą su kompromisiniais pasiūlymais, nu, remiantis tomis neformaliomis diskusijomis, kurios vyko su e, Lietuvos ambasadoriumi. Man susidarė įspūdis, kad šiandien gali būti pasiekta rezultatų ir gali būti, kad dar pirmininkaujant Lietuvai bus šis klausimas išspręstas. Tad kol kas tiek būtų informacijos šio klausimo. Dalyvavo ponė Tain, ponas Budul, taip pat ponas Karimas. Šiuo metu jis išvykęs toliai ir dėja negalės dalyvauti. Tad tokia būtų naujausia informacija apie dabartinę padėtį. Jeigu turite klausimų, prašau. Pone Teila. Ačiū. Aš pasisakysiu ponios Vikstrom vardu. Ji negalėjo atvykti, todėl kad buvo atšauktas jos skrydis. Ir ji taip pat e, keliavo su ponu Karimu iš Pakistano ir nespėjo čia atvykti. Ji prašė perduoti trumpą žinutę komitetui ir pasakyti štai ką. Visų pirma, padėkoti kolegoms, šešėliniams pranešėjams Aleksandro už jų sunkų darbą. Ir ji taip pat išsakė, jog tikisi, kad šis klausimas bus išspręstas per artimiausius trišalius dialogus. Taip pat ji paprašė išsakyti e, pritarimą Alde, grupės, e, Alde frakcijos vardu dėl to, kad tas perinamasis laikotarpis neturėtų būti kaip tam tikra e, atsarginė opcija. Ji taip pat mano, kad Europos parlamentas turėtų e, pritarti komisijos bei tarybos pirminiam pasiūlymui, kalbant apie trukmę ir nereikalauti ilgesnio laikotarpio. Ir tas perinamasis laikotarpis jos nuomonė turėtų būti ne ilgesnis kaip penkeri metai. Ačiū labai. Ačiū dabar žodis poniai Regner. Ačiū labai. Mūsų šešėlinis pranešėjas panas e, Nešif taip pat negalėjo čia atvykti, panašu, kad susidūrė su tam tikromis transporto problemomis. Na ir noriu pasakyti, kad e, socialistų ir demokratų frakcijai labai svarbu, kad visi šešėliniai pranešėjai dalyvautų, jeigu bus e, atliekami tam tikri pakeitimai. Panašu, kad buvo tam tikro nesusikalbėjimo per praėjusi trišalį dialogą, atsiprašau, tą dialogą, kuris taip ir neįvyko, kuris buvo atšauktas. Na, taip, gerai, kad aptarėme šį klausimą komitete, tačiau pono Karimo čia nėra ir galbūt jis galėtų išsameu pristatyti turinį, esmę Nes kalbant apie e, spartą, taip pat apie rotaciją, juodąjį sąrašą tikrai yra daug svarbių įdomių punktų, kurie įdomus ir kitiems komiteto nariams. Ačiū. Na, panašu, kad dėl turinio e, susitarimo tarsi ir nėra. Aš tik e, galėčiau pranešti, kad parlamentas susitarė dėl mandato prieš 20 25 metų, taryba dėl 15 metų pateikė pasiūlymą ir jeigu būtų diskutuojama dėl 20 metų. Na, pirmininkaujantį Lietuvą netmetė galimybės, kad galbūt būtų įmanoma susitarti dėl 20 metų laikotarpio, na, o dėl pereinamojo laikotarpio taryba pasiūlė penkerių metų terminą, e, tuo tarpu mes e, dešimties. Tad galbūt bus galima paieškoti aukso viduriuko ir rasti visus tenkinantį kompromisą kadangi tarybai tai yra svarbus e, klausimas, svarbus aspektas, panašu, kad turėsim šiek tiek dėl to nusileisti jiems. O dėl to juodojo sąrašo bei tarptautinių standartų. Na ir tas juodasis sąraš, sąrašas, kurį siūlo taryba, e, e, apima daugiau nei taikomi tarptautiniai standartai, tad parlamento pozicija yra šiek tiek kitokia. Mes manome, kad čia reikėtų tam tikrų pakeitimų ir taryba bei komisija mm, laikosi savo pozicijos. Kitas probleminis klausimas yra priežiūra. Ir galbūt tai labiau yra ekonomikos reikalų komiteto kompetencijos rytis. Tad gali būti, kad šiandien taryba pasiūlys galimybę judėti parlamento pasiūlymo link. E, panašu, kad tokie svarbiausi aspektai. Bernardai. Ačiū. Ar teisingai supratau, e, jog jūs sakėte, kad dar Lietuvai pirmininkaujant dar pavyktų šį klausimą įspręsti, tačiau ar tikrai tai pavyks padaryti iki penktadienio? Mane tai šiek tiek stebina, nes jūs tarsi išvardinote nemažai punktų, dėl kurių dar nėra susitarta. Vargu, ar tai pavyks padaryti iki penktadienio. Aš tik sakau, kad e, pirmininkaujantį Lietuvą intensyviai diskutavo su e, delegacijomis taryboje ir e, po diskusijų su ambasadoriumi taip pat sudarė toks įspūdis, kad e, būtų galima siekti pažangos ir turbūt viskas bus aiškiau šiandien. Bus aišku, ar bus galima pasiekti sprendimo ir jeigu taip, jeigu šį vakarą bus pasiekti teigiamų rezultatų, yra galimybė, kad šią savaitę koreperas dar patvirtintų šį klausimą. Tikrai, pirminkantį Lietuva labai ambicingai nusiteikusi dėl šio klausimo. Labai svarbu ieškoti kompromiso dėl tų skirtingų pozicijų. Uh, Kalbėjau apie šis klausimus ir su komisaru Banė ir komisaras taip pat norėtų, kad klausimas būtų kuo greičiau įspręstas, kad viskas būtų kuo greičiau pasirašyta. Na, o jeigu sustarimas nebus pasiektas, tai per šio parlamento kadenciją taip ir nepavyks visko užbaigti e, ir viskas toliau tęsis. Ir kalbant apie neformalias diskusijas, panašu, kad e, labai bus tengiamasi šie klausimai įspręsti jau šiandieną, tad aš esu nusteikęs gana optimistiškai. Taip, ponas Karimas šiandien nėra su mumis, tačiau jis dalyvavo diskusijose ir jis paprašė e, e, manęs jį atstovauti, taip pat dalyvaus ir kita kolegė, ji ponetain. Kalbant apie tą trišalį dialogą bei tas skirtingas pozicijas, visi suprantame, kad reikia ieškoti to kompromiso, tačiau ne visada tai pavyksta padaryti, ypač kalbant apie tuos trišalius dialogus, neretai griežtai laikomas įsikibus savo nuomonės. Na, o kalbant apie dabar sprendžiamą klausimą, manau, kad tiesiog neišvengiama, tai jog reikės e, kažkiek nusileisti, siekti kompromiso. Pirmininkas. Taip. Arba šiandieną, šį vakarą reikės pasiekti sprendimą ir tada bus tas klausimas patiktas komitetui sausio mėnesį, dėl to balsuosime, tada tekstas bus išverstas ir bus parengtas vasario ar kovo mėnesio plenarniai sesijai. O jeigu šiandien šis klausimas nesbus išspręstas, greičiausiai pirmasis svarstymas vyks prieš plenarnį sesiją ir jeigu tada nebus pasiektas sustarimas, taryba turės priimti tam tikrus sprendimus ir greičiausiai per kitą parlamento kadenciją tai darysime. Na, kiek aš suprantu, turbūt, kad e, trišalėme dialoge šiandieną per posėdį nebus vertimo žodžiu. Ir tai gali būti, tai gali sukelti šiek tiek problemų. Todėl, kad tema yra sudėtinga. Audito taisyklės iš tikrųjų svarbi tema Ir manau, kad reikėtų tai pasižymėti. Taip, nebus vertimo, bus kalbama anglų kalba. Bet nežinau, ar pranešėjai ver, prašė vertimo žodžiu. Ar aš teisus? Taigi nariai buvo informuoti, kad šiandieną ne, dėja nebus vertimų žodžiu. Prieš savaitę, rodos, niekas nepaprašė šio šio, šios paslaugos, ar galime uh, gauti visgi vertimą. Panašu, kad ne, ponė Taina. Vertimas iki šiol visada būdavo, taigi maniau, kad ir šiandieną jis buvo suplanuotas, užsakytas. Žinoma, tai nebūtinai yra susijęs su temos, su temos svarbumu, bet te, iš tikrųjų žodynas, kuris yra naudojamas, terminai yra labai sudėtingi. Taigi, kadangi terminologija yra labai specifinė, žinoma, mes mokomės nuolatos tą terminologiją, tos terminus, bet gali būti tikrai labai sunkių terminų, techninių terminų ir toks dosie, tokie dokumentai, na, tokius dokumentus svarstant visada yra vertimas žodžiu, Aš maniau, kad tiesiog kaip ir kitus kartus vertimas bus, nes praėjusio trišalio dialogo metu buvo. Žinoma, sugebėsime įsiversti ir be jo, bet manau, kad reikėtų visada vertimo šioje tokiuose posėdžiuose. Dėkoju. Mūsų šešėlinis pranešėjas, e, ponas Hidalgo, iš tikrųjų prašė vertimo žodžiu ir elektroniniu paštu būtent to prašė. Sekretariatas sako, kad tai netiesa, na, bet Ar galime šią, šį vakarą visgi gauti vertimo žodžiu? Sekretariatas teigia, kad paprastai dalyviai turi paprašyti vertimo, jeigu jis gali būti užtikrintas, bet dėja šį kartą tai nebuvo padaryta. Taigi šį vakarą bus trišalio dialogo e, posėdis, na ir tiesiog e, mes jau tą posėdį esame suplanavę ir dėja jis vyks ir be vertimo. Na, galbūt dar kartą galėsime suorganizuoti šį posėdį. Sekretariatas sako, kad techniškai visgi neįmanoma užtikrinti vertimo žodžius šį vakarą. Tokia jau situacija dėja. dėje nieko negalime padaryti. Tokia jau situacija. Kalbant apie pranešimą, ar yra pastabų dėl pranešimo? Pone Regner. Kalbant apie turinį, taip, turėčiau klausimą dėl perinamojo laikotarpio. Perinamieji laikotarpiai. Taryba pateikė pasiūlymą, penkerių metų pasiūlymą, pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai prašė dešimties metų, taigi kompromiso reikėtų ieškoti tarp penkių ir dešimties metų. Na, norėjau tik pasakyti, kad perinamasis laikotarpis, apie jį svarstant nereikėtų pamiršti, kad 24 įmonėms reikės naujo audito Jungtinėje karalystėje arba net daugiau negu 40 įmonių to reikės ir, na, kalbant apie bankus ir specialius auditus, tai bus sunku užtikrinti. Didelės įmonės, mes kalbame apie didelės įmonės ir toms įmonėms reikės ieškoti kvalifikuotų darbuotojų, kurie vykdytų šį auditą. Ar yra daugiau pastabų? Na, taigi lauksime šio vakaro posėdžio. Taigi dabar periname prie uždaro posėdžio, dabar darome kelių minučių pertrauką.